Dear colleagues, we can... Kolegos, pradedame mūsų posėdį. Norėčiau pasisveikinti su komisijos nare Violeta Bulc, Envi komitete. Šiandien vyks keitimasis nuomonėmis po tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos e, suvažia, su, susirinkimo įvykusio Monrealyje spalio mėnesį kalbėsime apie tai, kaip jūs vertinate dėrybas ir e, susitarimą pasiektą tame susitikime. Mūsų komitetas nori sužinoti apie tai, kokių žingsnių toliau reiks imtis po e, to renginio. E, tai labai svarbu vertinant mūsų teisės aktus dėl e, oro eismo sistemos ir skrydžių tvarkos. Parlamentas svarsto svarbu teisės aktą šiuo klausimu ir trys dele... buvo nuvykusi parlamento delegacija į KAO asamblėjos e, susitikimą ir dabar žodis jums. Ačiū. Ačiū už man sutiktą galimybę susitikti su jumis iškart po įvykusio, Monrealėje įvykusio renginio. Kaip žinote, praėjusią savaitę buvo pasiektas susitarimas mažinti aviacijos sektoriaus išlakas Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos susitikime Monrealyje. ES dėrybinė komanda, kurią tikrai didžiuojasi ir su kuria su malonumu buvau susitikusi, e, buvo svarbiausia, pasie... svarbiausia vaidmenį pasiekiančio istorinės reikšmės susitarimo. Uh, didžiuojasi to, tomis šalimis, kurie, kurios palaiko šį susitarimą ir visomis kaimininėmis e, valstybėmis, kurios jį paremė. Tai susitarimas, kuris apima 191 pasaulio valstybę ir jis e, buvo pas, pasirašytas dėl to, kad mes buvome, buvome vieningi ir pademonstravome didžiulį solidarumą. Tikiuosi, kad ir toliau dirbsime taip pat per nelyg ilgai tarptautinio civilinės aviacijos sektoriaus išlakų klausimas nebuvo svarstomas. E, pasaulinės rinka grindžiamos priemonės. Tai svarbus žingsnis, e, sprendžiant CO2 e, iš metalų klausimą, iš, iš metalų, kur, kur, kuriuos pagamina civilinės aviacijos sektorius. Kelio atgal nebus. Europos Sąjunga e, vadovaus rengiant bendram veiksmų planui skirtam sumažinti CO2 kiekį. Tai atveria naują puslapį civilinėje, e, civilinės aviacijos istorijoje. Taip pat tai pirmasis susitarimas, pasaulinis susitarimas dėl CO2 išlakų konkrečiame sektoriuje. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų pirmininkui Junkeriui pažadėjus vienas iš mūsų prioritetų rimtai imtis klimato kaitos iššūkio. E, remiamės jau e, pasirašytų Paryžiaus susitarimus, siekiame dekarbonizuoti transporto sistemas, taip pat rengėme aviacijos Europos aviacijos strategiją, kuri būtų netarši ir taip galėtume pasiekti, gyvendinti savo prisimtus įpareigojimus dėl aviacijos sektoriaus išlakų mažinimo. E, taigi tas susitarimas yra geras dalykas, nes tai yra pasaulinis susitarimas. E, atsižvelgiama į CO2 kiekį, vertinant visus skrydžius iš 191 valstybės. Tai nediskriminuojantis susitarimas, visi, e, visos oro linijos traktuojamos vienodai. Tai teis, sąžiningas, teisingas susitarimas, atsižvelgiama į valstybių narių ekonominį išsivystimą. Jis paremtas aviacijos sektoriaus e, veik, veikimu, o ne geografija. Kai kurios teritorijos, pavyzdžiui, Afganistanas e, e, turės iš, galės naudotis išimtimi, tas susitarimas joms nebus taikomas. Taip pat parengt, bus parengti aiškus kriterijai ir jie taps saistančiais nuo 2027. -ųjų. Džiugu, kad būtent toks susitarimas pasiektas, tai yra, kad jis, yra, kad jis taps privalomu. Per pirmąjį laikotarpį 2020-2026-65 šalis jame dalyvaus laisvanoriškų pagrindų, visos ES valstybės dalyvaus. Tarptų šalių 18 iš 20 e, aktyviausių aviacijos sektoriaus dalyvių. Uh, Antrajame etape po 26 metų dalyvavimas taps privalomu, išskyrus mano minėtoms teritorijoms šalims, kurio, kur, kur, kurių aviacijos sektoriaus poveikis yra labai menkas, tai yra mažiausiai išsivyšusios šalis. Nuo 2027 visos svarbiausios aviacijos sektoriaus dalyvės e, privalės neiškreipdamos konkurencijos atitinkamai kontroliuoti a, savo aviacijos sektoriaus veiklą. Ir išmetalai po 2020-ųjų jau bus mažinami pagal e, šį susitarimą. Taip pat numatyta labai e, įtraukta į susitarimą labai stipri peržiūros nuostata, dėl to džiaugiuosi, nes bus galimybė nuolatos tobulinti tą kriterijų ir taip siekti mūsų ambicingų tikslų e, nustatytų ir Paryžiaus susitarime. ES pasiūlė finansinį ir techninę paramą padėti gebėjimų kūrime mažiausiai išsivyščiuose šalise, kad, jo, kad ne viena šalis nebūtų palikta nuo šalyje. Taip pat nuo 2019 šalis privalės teikti ataskaitas ir užtikrinti stebėsenos sistemas. Man atrodo, kad Paryžiaus e, renginys tikrai labai daug padėjo. Noriu padėkoti Jums. Jūs čia suvaidinote svarbu vaidmenį. Paryžiaus susitarimas yra pirmasis tikras susitarimas dėl klimato kaitos. Ir nežiūrint aktyvių ES pastangų tarptautiniu mastu, krovinių vežimas e, ir. ir Krovinių vežimas lėktuvais nebuvo paminėtas. E, tarptautinė sausumos e, eismo organizacija nagrinėja šį klausimą. Reikia pasiekti tam tikrą e, pagreitį, kad būtų pasiektas susitarimas. Ir čia, ir aš tikiuosi, kad panašus įsipareigojimas dėl CO2 mažinimo bus pasiektas ir krovinių gabenimo sektoriuje. Uh, Ir tai taps paskata ir kito, kitiems sektoriams nesusijusiems su transportu e, parengti daug labiau įpareigojančius planus. Praėjusio ketvirtadienio susitarimas tai pirmasis žingsnis mažinant aviacijos sektoriaus mm, pagaminamus teršalus. Taip pat tie įsipareigojimai bėgant laikui bus peržiūrimi ir e, griežtinami. Jie turės atitikti Paryžiaus susitarimą. Kaip jau sakiau, rinka grindžiamų priemonių nepakaks, jeigu mes norime iš tikrųjų sumažinti aviacijos sektoriaus išlakas. Todėl šalia GMBM bus ir kitų priemonių. Reikės tobulinti lėktuvų technologijas ir tai, taps, tai iššūkis pramoniai pereiti prie ekologiškesnių technologijų ir skatinsime investicijas į mokslinius tyrimus ir praktinį jų pritaikymą. Antra, operacinė sektoriaus tobulinimas. Mes labai daug investavimo čia. Egzistuoja Cezar e, programa, kuri leidžia geriau tvarkyti aviacijos sektoriaus veiklą ir reikia ieškoti alternatyvių aviacijos sektoriaus energijos šaltinių. Ir bent jau artimiausių laikotarpių biokuras čia suvaidins svarbu vaidmenį. Jūs tikriausiai taip žinote, kad prieš porą savaičių Europoje buvo pristatytas pirmasis vandeniliu varomas lėktuvas. Dabar e, nagrinėjame šio susitarimo poveikį ES apivartinių taršos leidimų e, sistemos kontekste. Komisija turės apsipręsti dėl kitų žingsnių. Ir dabar komisija vertina visas įmanomas alternatyvas, e, atsižvelgdama į šią sistemą. E, Mums svarbiausia užtikrinti, kad ES e, pasiektų savo tikslų klimato kaitos rytyje. Bet noriu pabrėžti, kad yra įtvirtinti principai. E, stiprus stebėsenos, e, stebėsenos sistema, dvigubo skaičiavimo vengimas ir kiti. Darybos buvo sunkios ir tarpininkai tarpininkaujant, e, jei tarpininkauja ir pasiekiamas sutarimas, tai jau savaime yra didelė sėkmė. Kitas mūsų žingsnis bus užtikrinti, kad būtų parengtos techninės ir gyvendinimo taisyklės, kadangi e, tos, dėl techninių aspektų to sustarimo dar nebuvo sutarta rezoliucijoje, reikės aptarti e, stebėsenos, e, priežiūros ir ataskaitų teikimo klausimus. Visą tai reikės e, padaryti iki 2021, kuomet įsigalios sistema. IKAO taisyklės reikės perkelti į Europos ir teisę ir valstybių narių teisę ir įgyvendinti. Uh, Tai istorinės reikšmės susitarimas ir ES ir toliau vaidins globalinės veikėjos vaidmenį, kad e, tai, dėl ko susitarėme, būtų gyveninta praktiškai. Čia tikėsiuos jūsų paramos, kad mes drauge uh, e, apsispręsime dėl tolimesnių būtinų žingsnių ir toliau konstruktyviai dirbsime siekdami bendros, siekdami gyveninti bendrą ES darbo tvarkę. Galiausiai, gerbiami nariai, noriu pasakyti, kad Junkerio komisija pareiškė, kad darbo vietų kūrimas, augimas yra jos prioritetai. Ir tai yra svarbiausias mūsų siekis e, susiduriant su pasaulinė konkurencija. E, aviac... klesintis aviacijos sektorius užtikrina e, mūsų ekonomikos susietumą ir todėl Gruodžio mėnesį praėjusiu metu komisija pristatė naują aviacijos strategiją. Ir norėčiau pabrėžti, kad ne, nenoriu, jog skrydžių Europos padangėje sumažėtų ar kad skrydžiai taptų prieinami tik turtingiausiems. Tokie laikai jau praeitie. Tačiau pasiektas susitarimas e, reikalaus, kad visi skrydžiai būtų vykdomi tvariai. Ir tuo pat metu visi susiję veikiai turės lygias galimybės būtent dėl to pasaulinio susitarimo. Taigi, gerbiami nariai, Tikriausiai kai kurie iš jų nori, tikėjosi ambicingesnio susidarimo dėl išlakų mažinimo. Galiu pasakyti jums, kad ES norėjo daugiau ir kad mes norėjome ambicingesnio siekio. Tačiau mums pavyko laikytis savo nusibrieštų raudonųjų linijų ir mes ir toliau dirbsime uh, siekdami tobulinti tą susitarimą per techninės peržiūros procesą. Galima didžiuotis tuo, kad mes, Europos Sąjunga, buvome svarbiausiai, žengiant šios drąsius žingsnius priekin, pasiekėme susitarimo, kaip dekarbonizuoti tarptautinės aviacijos sektorių. Noriu padėkoti komitetui ir transporto komitetui už visapusišką jūsų paramą. Ypač dėkoju Julie Gerling, ir Bas Eichhut, tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardės, iš Envi komiteto, taip pat Jensui Nilsenui ir kitiems iš transporto komiteto, kurie dirbo ES e, komandoje Monrealyje, tačiau daugybė kitų Envertran narių prisidėjo ir padėjo pasiekti, kad dėrybos ir, ir ES mastu ir pasauliniu lygmeniu užtikrintų geriausius Europos interesus. Ir ačiū Jums. Dabar mūsų laukia nelengvas darbas, bet esu pasiruošusi pradėti kitą raundą ir pasiekti konkrečių rezultatų. Ačiū už įžanginį pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį koordinatoriams pirmajame raunde, o paskui kitiems komiteto nariams. Peter Lyze. Ačiū Džavanį, ačiū komisijos nariai, ačiū visiems komisijos nariams, valstybių narių pareigūnams ir parlamento kolegoms, kurie aktyviai ėmėsi veiksmų Monrealyje. Mes kalbame apie labai svarbią problemą. Praėjusią savaitę, kuomet Paryži, Paryžiaus sustrimas buvo ratifikuotas parlamente, mūsų frakcijos pirmininkas Weberis pasakė, kad galbūt e, klimato kaita yra vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriuo žmonija susiduria diskusijų metu, nekartą girdėjome, kad aviacijai tenka tik tai nedidelė taršos dalis saulio mastu, tačiau jeigu nieko nesimsime, tai ta dalis didės. Paryžiaus sustarime parašyta, pasirašė 129 šalis, jeigu sudėtume jų e, visų taršą, tai mm, jis at, jie atitiktų aviacijos pramonės taršą, aišku, Kinijos ir JAF e, nėra e, tame sąraše, tačiau yra tokios e, pakankamai didelės aviacijos valstybės kaip Kataras ir tikrai niekas nebūtų supratę, jeigu Paryžiaus sustarimo nebūtų pasirašę tokios šalis kaip Slovenija, Švedija ir Kataras. Taigi tas argumentas iš tiesų nėra labai svarus e, dėl aviacijos taršos dalies. E, dėl tam tikro atsitiktinumo praėjusią savaitę ketvirtadienį plenarime posėdėje buvo patinta rezoliucija besirengiant būsimai klimato kitos konferencijai Marakeše ir Europos parlamentas traiškė savo poziciją dėl pasiūlymo, kuris buvo pateiktas Monrealiai ir buvo patvirtintas be pakeitimų. Parlamentas yra <clears throat> nusivylęs ir plenaro posėdžio dalyviai didžia, didžia, didelė balsų dauguma pareiškė savo nusivylimą rezultatu, nes e, praktiškai e, nekalbama nieko tame dokumente apie taršos mažinimą, tai yra būtina kovojant su klimato kaita. Kyla labai daug klausimų dėl to užskaitos mechanizmo, ar jis bus naudingas aplinkai, nes likusiams pramonės šakoms mes atsisakėme ir šį mechanizmą taikyti. Dabar jau beveik atsisakėme privartinti taršos leidimų prekybos mechanizmo. Ir <clears throat> kaip minėjo IKAO atstovai, privalomi tikslai mm, bus e, patvirtinti arba įsigalios tik nuo 2027 metų ir mes galėtume dabar grįžti prie prastų dalykų, apskritai atsisakyti šių savo ambicingų tikslų arba e, paprasčiausiai stengtis e, gyvendinti visapusiškai pirminę direktyvą. Aš to nerekomenduočiau daryti, nes e, ir tai, dėl ko susitarta ir pasiekta, buvo padaryta didelėmis pastangomis, didelių pastangų dėka. Mes turime Europą išlaikyti apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą, jeigu reikia ją toliau tobulinti, siekiant kompromiso tarp pirminės direktyvos nuostatos ir e, pirminės taikymos ryties ir naujojo laikrodžio stabdymo mechanizmo būtų gerai, kad komisijos nariai mums tą poziciją patvirtintų. Mes jokių būdų neketiname nusileisti e, ir tartis dėl galimybės ES atsisakyti ETS sistemos apivartinių taršos leidimų priekybos ES šį klausimą svarstė pakankamai išsamei. Pramonės komitete mūsų frakcijos kolegos vienbalsiai pritarė atitinkamam dokumentui, kad ateityje <clears throat> būtų e, situacija aviacijos pramonėje prilyginama e, kit, kitoms pramonės šakoms. E, man labai svarbu išlaikyti aviacijos pramonės konkurencingumą, tačiau jeigu mes čia kalbame apie 3 centų vertės sumas, tai pramonės arba geležinkelio sektorijoje tos sumas yra, atrodo, daug didesnės. Taigi mes čia Turime ieškoti kompromiso, galbūt ne iš karto suvienodinti apivardintos šios leidimų kainą, tačiau eiti įsiekti to. Kalbant apie tarptautinį kontekstą, tai jis yra sudėtingas, šiuo metu nėra jokios priežasties grįžti prie mm, pilnos mm, direktyvos taikymo apriepties. Mes mm, turime pasiskaityti, kas yra parašyta dabar įstatymė. Įstatymė parašyta, kad nuo 2017-ųjų apivirtiniai taršos leidimai turėtų būti pardavinėjami taip pat ir tarp kontinentiniams e, skrydžiams. JAF prisijungs prie šios sistemos nuo 2021 metų savanoriškai. Noriu paklausti dėl e, e, Kinijos. Komisijos narė sakė, kad Kinija ketina dalyvauti, tačiau ne, neketina laikytis tam tikrų e, principų susijusių su, su ūkio augimu, kuris būtų neutralus taršai. E, taigi noriu gauti čia daugiau informacijos iš komisijos narės Kataras, Kinija, JAF <clears throat> ir e, kitos daug aviacijos pramonės turinčios šalis nuo 2021 metų savanoriškai ketina dalyvauti šioje sistemoje. E, tuo tarpu yra ir nemažai kitų pasiturinčių valstybių, kurios nedalyvauja šioje sistemoje, jos yra įvardintos Paryžiaus Kyoto e, protokolų prieduose. Su JAF ir Kinija yra pasirašytas susitarimas, e, galime sustarti su šiomis šalimis dėl to, kad europinės taisyklės pakeistų į KAO taisyklės, tačiau kalbant apie kitas trečiašio šalis, tokias kaip Rusija, tai kodėl mes E, nesimame jokių priemonių, kad Rusija bent kokius nors įsipareigojimus prisimtų, kodėl, pavyzdžiui, Rusija neturėtų dalyvauti ES apvartinto šios lygimų prekybos sistemoje, tik mes turėtume čia pasvarstyti, kokiamis priemonėmis pasitelkę į KAO galėtume tą aprepti dar labiau išplėsti ir jeigu ta priemonė nesuveiktų, tai ieškoti kitų priemonių. Pirmininkas, ačiū. Miriam Daly dabar socialistų demokratų frakcijos vardu. Thanks. Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisijos nariai, kad atvyko pas mus ir e, e pasidalino savo išvalgomis ir nuomonėmis dėl sustarimo, kuris buvo pasiektas. Aš manau, kad ypač šiame komitete visi mes sutinkame, kad 2016 klimatui buvo svarbus e, metai e, Paryžiaus e, susitarimo ratifikavimas ir dabar IKAO generalinės asamblėjos susitarimas. Aš manau, kad e, e, visų pirma, abu tie susitarimai turi leisti ženklaus išmetalų sumažinimo. Socialdemokratų frakcija atsargiai optimistiškai žiūri į susitarimą pasiektą Monrealyje, į KAO generalinėje asamblėjoje. Ten kalbama apie aviacijos pramonės iš metalų kompensavimą, ne tiek sumažinimą, kiek kompensavimą. Tačiau e, abejojame, ar to pakaks ir ar tikrai jis e, atneš tuos rezultatus, kurių norime. Reikia efektyvių priemonių ribojant aviacijos e, taršą E, reikia užtikrinti, kad IKAO politika atitiktų Paryžiaus e, susitarimą ir e, pagrindinį tikslą dekormonizuoti transporto sistemą apskritai. Susitarimas, koks jis dabar yra, neleis sumažinti emisijas ir neužtikrins augimo nedidinant taršos. Būtent to reikalauja Paryžiaus susitarimas. Aš labai tikiuosi, kad vyriausybės ir e, piliečių visuomenės siekiančių tikslų bus vienaverčiai partneriai. Taigi sveikiname šį susitarimą, bet kelia nerima, pavyzdžiui, ES tam tikrų e, apsaugos priemonių eliminavimas kuris dabar egzistuoja ATL sistemoje. Taigi mums reikia konkrečių priemonių, jeigu norime sumažinti klimato atšilimą iki pusantro laipsnio. Mes taip pat turime užtikrinti, kad bio kūro plitimas aviacijos sektoriuje turi vadovautis e, tvarumo kriterijais, kad tai nepriverstų prie miškų kirtimo ir žemės grobimo, kaip matėme kitais atvejais. Yra ir kitų klausimų, kuriuos reikėtų toliau aiškintis. Pavyzdžiui, kaip komisija ketina e, pašalinti e, skirtumą tarp IKO įsipareigojimų ir Paryžiaus e, tikslų iki 2030 metų. E, kaip užtikrinsime, kad e, tam tikros žalingos privilegijos bus pašalintos tuo pat metu stiprinant ATL sistemą Europos Sąjungoje? Ar komisija galvoja, kad tarptautinio aviacijos sektoriaus labiausiai prisidės prie klimato kaitos stabdymo Dažnai susidaro įspūdis, kad aviacijos pramonė e, labai priešinasi priemonėms paremtomis rinką. E, ir daugiau kalba apie technologijų modernizavimą ir e, biokūro platesnį vartojimą, siekiant sumažinti taršą bet aš abejoju, ar to pakanka. Norėčiau taip pat žinoti, ką komisija ir jūs galvojate apie šiuos dalykus. Dėkui. Dabar e, Julie Garling. Dėkui, pirmininkę noriu padėkoti komisijos nariai, Bults, pagirti jos atliktą darbą. Teko būti Monrealyje jai jau išvykus e, ir girdėjau jos pavardę dažnai minint, e, giriant e, jos atliktą darbą, taip pat reiktų pagirti ir kolegą Henriką. Tikiuosi, kad jis šiandien dalyvauja mūsų posėdėje ir jau atsigavo po įtemptų dėrybų. Tikrai mm, svarbus darbas, kurį jie atliko. <clears throat> Labai svarbu, kad Europos e, pastangos buvo koordinuotos, buvo įdomu žiūrėti, kaip valstybės narės e, derino savo veiksmus. Tai didelis pasiekimas ir e, prisimenant generalinę asamblėją į KAO prieš tris metus, kai patyrėme daug smūgių, dabar galime pasidžiaugti Tiesa, ne viską, ko mes čia aplinkos komitete norėjome, pavyko pasiekti. E, jūs minėjote, kad e, e, raudonosios linijos vis tik buvo išlaikytos, galbūt ne tos, kurių prieš šešis mėnesius būtume norėję, bet pirminkančio šalies draugų rate nubrėžtas naujosios raudonosios linijos išliko. Viską reikia tai pripažinti, kad labai išmoningai ir išmintingai buvo išvengta bandymų sugriauti sustarimą. <clears throat> Ką reikėtų galvoti, e, pasakyti apie sustarimą? E, du etapai. Pirmasis laisvanoriškasis, e, privalomasis prasidės tik tai 27 metais. Kyla klausimų, ar bus realistiškas mechanizmas įgyvenimui prižiūrėti kiek valstybių bus prisijungę iki to laiko. Mm, e, dar e, negreitai tas bus, bet reikia pradėti apie tai galvoti. E, kalbant apie globalų rinką grindžiamą mechanizmą apskritai, mums susirūpinimą kelia skaidrumas. Nes kodifik... teisės aktų kodifikavimas yra sunkus dalykas. Pagal įkao taisyklės, ypač kai ES turi stebėtojos statusą ir e, atsižvelgiant į konfidencialumo nuostatas, kurios egzistuoja, e, kai valstybės narės negali dalintis net ir darbiniais dokumentais su ES nariais e, ir ne tik su parlamento nariais, bet ir tarpusavyje negali dalintis. E, tas pats pasakytina apie nevyriausybinės organizacijas. Vis tik ICAO nėra labai skaidri organizacija vis dar. Esu tai sakęs ir ICAO prezidentui e, ir jis e, manogiai išklauso manęs visada. Tad mes Labai daug priklausome nuo komisijos, e, norėdami išgirsti, ar bus įgyvendinami ateityje visi nusibriežti rodikliai. Bendru rezultatu labai džiaugiuosi. Per, peržiūra po trijų metų buvo mūsų siekiamybė. To pavyko pasiekti ir Taip pat tas netiesioginis elementas, kad tai bus ne vien tik tai peržiūra, bet ir e, bus siekima tam tikro sugriešinimo, taip pat ir labai gerai. Mm, aš e, sutinku, kad nėra labai konkrečių formuluočių dėl regioninių schemų. E, tai, to pavyko išvengti. E, Monrealija E, taip pat daug kalbėjome, kad nereikia išradinėti e, dviračio. Mes jau esame susipažinę su kompensavimo kreditų kokybės problemomis ir ko gero ES gali pasitelkti čia savo patirtį ir daryti poveikį jos pagrindu. <clears throat> Nesu tikra, ar girdėjau jūs sakant, kada mes išgirsime tam tikras detalės ar e, sausio mėnesį ataskaitoje, kurios laukiame, nes e, e, daug kas galvoja, kad grinasis GMBM mechanizmo poveikis Europai bus mažesnis negu kad yra tikimasi. Taigi tas problemas turime labai atidžiai paanalizuoti. Aš e, asmeniškai galvoju, kad e, dabar, kai jau pasiekėme šitą susitarimą, e, svarbu praėjus kažkuriam laikui pažvelgti į tai, kas pasiekta, kad nepradėtume demonstruoti vadinamojo Stokholmo sindromo. E, e, nereikia e, dabar nusiraminti, būtina prisiminti, kad kalbame tik tai apie pradžią. Dabar jau a, e, a, e, reikia pradėti mąstyti apie mūsų komiteto galimą pranešimą apie tai, ką reikia nuveikti ateityje. E, ir turime jau pradėti galvoti apie tas alternatyvas, kurios mums yra prieinamos. Ir e, pabaigoje dar kartą noriu padėkoti už jūsų indėlį ir e, pasidžiaugti, kad galime dabar laukti gerų rezultatų. Pirmininkas atsiprašau, kad bandžiau jūs nutraukti, bet yra daugiau norinčių kalbėti. Ponas Gerbrandė, ačiū komisijos nariai, kad atėjo susitikti su mumis. Taip pat už visą jūsų nuveiktą darbą. Nors savo pasisakymę išsakysiu kritiškų minčių, tikiu, kad be jūsų ir be didžiulių ES pastangų niekada nebūtume pasiekę to susitarimo. Tuo tikrai reikia didžiuotis. Kita vertus, turėtume tikrai patys pamastyti, ar to pakanka. Ir į šį klausimą man labai sunku atsakyti, ar stiklinė puspilnė ar pustuštė. Na, ji tikrai nėra pripildyta. Ir kai kalbame apie klimato kaitą, e, viskas tampa sudėtinga ir dažnai pamirštame, kokia yra padėtis su klimato kaita. Pateiksiu keletą skaičių. Jeigu norime laikytis 1, žem, mažesnio nei 1,5 E, laipsnio temperatūros kilimo mes, ne, mes nepakankamai skiriame lėšų, e, o dviejų laipsnių tikslas tai nuo 20 iki 30 metų laikotarpiu, atsižvelgiant su sąlyga, kad e, išlakų skaičius bus toks pat kaip dabar. O aviacijos sektorius atveju mes norime apriboti teršalų kiekį, e, bei taip pat e, juos kompensuoti kitomis priemonėmis. O tai visiškai kitas dalykas. Vertindamas Monrealio susitarimą, aš, aš sakyčiau, kad e, neištesitas ne 2013 pažadas, kurį davė ICAO dėl pasaulinės sistemos e, po 2000. 20-ųjų, kuomet augimas vyks ne neteršiant aplinkos e, anglės dideginio. Man tai atrodo ciniška, kad praėjus dienai po to, kai visi pasižiūrėkime Paryžiaus susitarimo ratifikavimu, negalime pasiekti, parengti kito susitarimo, kuris bent jau atitiktų Paryžiaus susitarimą. Taigi, tai tiek čia e, vertinant jį akistatoje su realybė. Nekartosiu to, ką sakė kolegos mes ES ir ypač parlamente atsidūrėme labai sudėtingoje situacijoje. Kaip vertinti šį susitarimą ir ką daryti su mūsų pačių ATL sistema? Nekartosiu tokių dalykų kaip tos patvirtintos sistemos kokybės ir kitų aspektų, bet vėliau teks priminėti labai sunkius sprendimus. Turiu porą konkrečių klausimų laisvanoriškame etape, ar šalis galės per šešis metus pasitraukti iš tos sistemos. Jei po šešių metų jos nuspręs, kad joms nepatinka naujoji sistema, ar, ar jos galės pasitraukti, ar, ar, ar tai tikrai viskas laisvanoriškų pagrindų, ar, ar jos turės kažkaip labiau įsipareigoti. Uh, Taip pat Kinijos pasižadėjimas nėra toks stiprus, kaip, kaip mums norėtųsi, kad Kinija neįsipareigojo siekti, kad jos augimas taip pat būtų, ne, ne, nebūtų vykdomas anglės e, dvideginio e, didėjimo sąskaita. Ponas Aikut, ačiū. Pirmininkė, e, ačiū komisijos narė, ačiū taip pat už, už tai, kad puikiai ištarėte mano pavardę. Noriu pridurti, pratesamas kolegų mintis, nes beveik, išsakyta beveik vieninga nuomonė, kaip vertinti šį susitarimą. Iš tikrųjų, viskas priklauso nuo to, iš kurios pusės jį žiūri, ar, ar iš ką organizacijos, ar iš klimato kaitos. Ir tos dvi pusės yra gana toli viena nuo kitos. 2013-aisiais Europos Sąjungoje buvo kalbama apie klimato kaitą, tačiau IKA organizacijoje dar nedaug kas apie tai kalbėjo. Tai galbūt e, buvo skusminga pamoka Europos Sąjungai, bet buvo akivaizdu, kad Europos Sąjunga buvo daug labiau pažengusi metų tose debatuose. 2006, dabar 2016 jau suprantame, kad klimato kaita buvo aktualus klausimas dėl maršalų salų Burkinos Faso, Gvatemalos, nes būtent tos šalis e, junta klimato kaitą ir diskusijos jau, yra, jau nebe teorinės. E, ir diskusijos į KAO e, tik, tikrai keičiasi. Džiaugiuosi, kai Čiulį kalba savo gimtają kalbą ir sako, kad IKAO e, organizacijos veikla yra neskaidri. Aš sakyčiau, pasakyčiau daug griežčiau jį, ta organizacija yra pasenusi. Prieš metus mūsų parlamento delegacijai net nebūtų buvę leista patekti jų posėdį. Nors mes žinome, kad jų diskusijos yra labai politinės. Ir į ką organizacijai taip pat reikia keistis ir aš noriu pritarti džiulį išsakyti minčiai dėl skaidrumo. Jei norime, kad ateitie procesai KAO būtų, atrodytų E, patikimi. Svarbiausias veiksnys bus skaidrumas, o skaidrumo dar nėra toje organizacijoje. Papasakosiu vieną Um, epizodą. Prieš pat plenarinį tos organizacijos posėdį, kuris transliuojamas internetu, vyko vykdomojo komiteto posėdis, kuris buvo uždaras. Ir paskui kitą dieną to posėdžio dalyviai skundėsi tuo, kad kai kurie buvę tame posėdėje žmonės savo Twitterio paskyroje e, skelbė informaciją. Netgi buvo je, jiems buvo pasakyta to nedaryti. Ir tai yra sritis, kurioje turime dirbti. Jeigu į ką nori tapti patikima e, šiais klausimais, skaidrumas yra svarbiausias dalykas. Man svarbiausias klausimas vertinant susitarimą yra štai koks. Yra rezoliucija dėl pasaulinės MBM sistemos kita rezoliucija buvo primta dėl klimato kaitos ir ten kalbama apie augimą, nedidinant CO2 išlakų. Ir čia tai svarbu. Rusija ir Indija išsakė e, konservatyvų požiūrį į MBM sistemą. Kinija, Argentina, na ir Venezuela e, tą patį padarė. Ką tai reiškia? Tai, kad Kinija dar neįsipareigojo po 2010 siekti augimo, nedidinant CO2 išlakų. Nors taip, Kinija įsipareigojo siekti iškeltų tikslų ir, ir tai kelia didžiausią susirūpinimą. Kitas dalykas, kaip pasiekti ilgalaikių tikslų. Taip, yra peržiūrė po trijų metų, po trijų metų bet, e, bet yra ilgalaikiai tikslai apie kuriuos dabar niekas neprisimena. Matau, kad pirmininkas man mojuoja. Sakyčiau, kad dar mano laikas nepasibaigė. Ir į KAO namų darbai, bet nemažai namų darbų laukia ir Europos Sąjungoje. Tai, ko pasiekėme į KAO Monrealyje, taps precedentu pagrindu, kuriuo remdamiesi turime dirbti. Reikia nemažai nuveikti vietoje aviacijoje. Monrealėje vyko diskusijos dėl anglės mokesčio, CO2 mokesčio, taip pat ir aviacijoje. Kinija pradės kitais metais vykti eksperimentinį projektą. Viskas keičiasi aviacijos sektoriuje ir, ir, ir atėjo laikas ir Europai žengti kai kuriuos žingsnius šioje srityje. Taip, e, mes turime ATL, bet Europai savo vidaus rinkai reikia. Savo vidaus rinkoje reikia kai ką nuveikti. Mūsų laukia nemažai darbų viduje, Europos Sąjungoje. Taigi, nustatytas tam tikras kriterijus, bet jis neturi tapti viršutinė riba, kaip kai kas norėtų iš šios sektoriaus. Ma. Ačiū, mėly koordinatoriai. Jūs kalbėjote vidutiniškai nuo 5 iki 7 minučių. Dabar šiek tiek laiko dar liko kitiems kolegoms. Siūlau išklausyti visus atsa... klausimus ir paskui suteikti komisijos nariai galimybę atsakyti visus klausimus. Toliau žodis įvo belet. Prašyčiau neviršti dviejų minučių įmanoma. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, sveiki komisijos narė. Mūsų komitete noriu Jūs pasveikinti, noriu remtis uh, Bloomberg agentūros <clears throat> paviešintų pavyzdžių apie skrydį iš Kasvankos į Madridą 870 km 2030 metais nuo 50 iki 150 <clears throat> eurų už bilietą reikėtų mokėti už šį skrydį, e, turint omenyje, kad 130 keliaivių lėktuvo maždaug yra, tai reikštų vienam keliaiviui nuo 40 iki 80 centų bilieto kainos padidėjimą, taigi tai yra nelabai žymus padidėjimas, tačiau svarbu, kad aviacija taip pat <clears throat> savo indėlį įneštų į bendrą darbą. Aš manau, kad pramonė energetikos sektorius tikrai daug pastangų turės padėti, kad iki 30 metų būtų sumažinta tarša 40 procentų, aviacija turi prisimti savo dalį, neužkratoma visos naštos, tik tai plieno, aliuminio, e, padangų gamintojams ir taip toliau. Taigi, kokių specifinių garantijų jūs galite pateikti, siekiant, kad tas kompensacijos mechanizmas iš tiesų suveiktų? Julie Gerling minėjo, kad ES ekspertų tikrai yra pakankamai, siekiant garantuoti, kad mūsų standartai būtent būtų taikomi. Ir kalbant apie tą mm, garsų į įkavo vangumą, senamadiškumą, kuris buvo minėtas skaidrumo trūkumą ir aš manau, kad e, toks jų elgesys labai e, panašus į jungtinės tautas. Jie turėtų elgtis labai skaidriai ir turėtume ateityje paraginti į kao. Elgtis skaidriau, prašau jūsų šią žinią į kao perduoti. Ponas Nilsen. Ačiū, pirmininkė. Aš lankiausi su delegacija Montre, Monrealyje, atstovavau tram, transporto komitetui. Turiu pasakyti, kad bendradarbiavimas iš tiesų tarp trijų institucijų atstovų Monrealyje pavyko. Tiek taryba, tiek komisija ir parlamentas puikiai tarpusavyje bendradarbiavo. Tai e, tikrai geras ženklas Mes visi siekime bendro tikslo, kalbėjome vienu balsu. E, tačiau turime aukštai vertinti ir valstybių narių pastangas, nes visa Europos Sąjunga sugebėjo suburti valstybės narės ir taryba čia tikrai neblogai pasistengė. Tačiau galiausiai Monrealyje mes pritarėme istorinės svarbos e, susitarimui, nes jis iš tiesų yra istorinės svarbos. Pirmą kartą pasaulio mastu buvo toks susitarimas pasiektas, e, kaip minėjo daugelio šalių atstovai. Dabar per timiausius metus turime dėti visas įmanomas pastangas, kad būtų su kurta tvirta, patikima, e, tvari sistema. Mes norime taršą mažinti, emisijas mažinti, todėl turime pasitelkti inovacijas, technikos naujovės, naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, biodegalus ir taip toliau. Jeigu sugebėsime to pasiekti, tai šis susitarimas ir jo svarba ateičiai bus tik dar didesnė. Tačiau dabar tik žengėme pirmosius žingsnius. Šiuo dar turime ir kitų klausimų, kuriuos turime aptarti, kadangi jau čia atvykote pas mus į komitetą. Aviacijos strategija ES atitinkami reglamentai, tačiau tą manau, kad reikėtų padaryti kitų laikų ir kitame kontekste, ponio Foster dabar. Ačiū pirmininkė, Malonu matyti komisijos narį ir jos komandą šioje salėje. Taip pat buvo malonu vakar sustikti transporto komitete su ponu Hololo. <laughs> Noriu priminti, kad šie įvykiai ne, netrunka tik trejus metus, įskaitant Petrį Lyzę pranešėją, mes daugelis iš mūsų šios klausimus jau pastarosius dešimt metų svarstame. Ir uh, Daugelis šio parlamento narių siekia, kad sustarimas galtinis būtų kuo geresnis. Reikia pripažinti ir galbūt kai kuriems tai nepatinka, kad sistema, kuri buvo siūloma iš pradžių, kurią siūlė ES senoji apivartinių taršos leidimų prekybos sistema, niekuomet nebūtų buvusi gyveninta, tai buvo per daug kontroversiška, per daug ribojanti, būtų iškreipusi konkurencingumą ir nebuvo pakankamai politinės valios ar bet kokios kitos valios tą sistemą įgyvendinti. Taip pat turėtume padėkoti kolegoms iš transporto komiteto, nes mes taip pat turėjome oficialią delegaciją, kuri <clears throat> dalyvavo, vyko gegužės mėnesį į Monrealį ir ten gerai pasirodė ir manau, kad būtent mūsų bendros pastangos sugebėjo šį procesą pastumėti į priekį komisijos narė. Pagristai pripažino, kad būtent technologinės naujovės leis mums šią e, sistemą e, perkelti į tikrovėje, įgyvendinti ir ypač aviacijos srityje. Manau, kad e, <clears throat> mes čia iš tiesų jau daugelį metų lyderiaujame tas naujas technologijas kurdami, taigi labai svarbus projektai kaip švaraus dangaus, pirmas antras projektas Cezar ir kiti turi būti tesiami susirūpinimą man kelia tai, kad, na gerai, ICAO nėra tobulą organizaciją, ne viena institucija tokia nėra, tačiau nemanau, kad galime leisti savo e, prabangą E, diskutuodami apie tai, kaip pakeisti KAO struktūrą, mes jos nepakeisime, svarbu palaikyti gerus darbinius santykius su ES ir valstybėmis narėmis, kad procesas toliau judėtų į priekį, nes e, bandymai pakeisti KAO struktūrą būtų tik laiko švaistimas, mano nuomonė, aš nežinau, <clears throat> teisingai supratau jūsų teiginį, tačiau vienas kolega kalbėjo apie e, kažkokį kompromisą, kurio reikia siekti ir e, kurios siekiant būtų galima pritaikyti dalį senosios ATS e sistemos ir dalį naujos sistemos, manau, kad padarytume didelę klaidą, jeigu transporto komiteto nariai pradėtų manyti, kad mes iš tiesų dabar turėtume bandyti atsukti laikrodį atgal ir grįžti prie sistemos, kuri buvo siūloma anksčiau, nes mes to nesugebėsime padaryti. Arba mes pritarėme naujai sistemai ir aš nedažnai taip kalbu komisijos narė, mes dažnai kritikuojame komisiją, tačiau jūs tikrai puikiai padirbėjote, jūs verta pagiros žodžių ir valstybės narės tikrai gerai pasistengė, buvo puikus bendarbiavimas, taigi jeigu mes šio proceso dabar ne, toliau nejudinsime į priekį, nestumsime į priekį, tai praleisime puikiausią progą įgyvendinti E, taršos mažinimo sistemą pasaulio mastu ir šis parlamentas gali sužlugdyti šį projektą ir aš raginu to nedaryti, kadangi jeigu, manau, dabar nesustarsime, tai nežinau, kada apskritai susitarsime, todėl man puiku matyti, kad visi dabar siekia bendro e, tikslo, e, galbūt lieka tik tai kelios didžiosios šalis, tačiau jos tikrai prisijungs laiko bėgant, ačiū už atliktą darbą iki šiol. Ir Aš tikiuosi, kad visi parlamento nariai visose komitetuose pritar šiam bendrabiam išdėsiu savo ruoštų visas pastangas, kad e, taip įvyktų ir galiu jums užtikrinti savo visokiojo paramą. Ačiū pirmininkė. Pone Maisner. Ačiū pirmininkė. Aš e, pamėginsiu kalbėti tiek, kad jums neprireiktų tuo plaktuku pasinaudoti. Puikiai Visi žinome, e, noriu padėkoti komisijos nariai visiems kolegoms, kurie dalyvavo susitikime Monrealyje. Iš tiesų, tai yra istorinės svarbos susitarimas, COP21 konferencija tikrai niekas nesitikėjo, kad visi paširašys šį susitarimą na, parašų vien nepakanka, reikia dabar imtis darbų, tačiau kalbant apie įkavo, aš taip pat buvau skeptiškai nusiteikus ir ten pavyks susitarti tuo tarpu. Dabar pasiektas susitarimas mūsų netenkina visiškai, tai yra akivaizdu, džiaugiuosi, kad vyksta diskusija aplinkosaugos komitete, aš baiminausi kad e, čia sulauksime pasipiktinimo bangos, kadangi negavome visko, ko norėjome ir dabar bandysime e, viską pasiekti vieni, tačiau džiaugiuosi, kad ta diskusija vyksta šiek tiek kita linkme. Galėčiau įsivaizduoti, kad štai pavyzdžiui, jeigu kas trejus metus būtų rengiami nauji susitikimai, peržiūra būtų svarstoma to susitarimo ir būtų patvirtinti e, ambicingesni tikslai ir aš manau, kad uh, Pat ir COP21 sustarimas yra labai e, puikus ir aš, e, man labai rūpi, pavyzdžiui, vandenynų reikalai ir jeigu klimatas atšils pusantro laipsnio, tai žus koralai ir aš tikrai to nenoriu, manau, niekas to nenori. Taigi e, puiku, kad jau dabar naudojami vandeniliu varomi lėktuvai, kad atliekami tyrimai dėl naujų degalų ir jie dar nėra sukurti, tačiau ateitie tai yra įmanoma, jau yra svarstoma, e, e, svar, svarstomas <coughs> įvairios galimybės, kaip aviacinį kūrą būtų galima e, taupyti ir iki 22 metų daugelis valstybių narių jau yra parengusi savo aviacijos strategiją, taigi kokių galimybių jūs manote šį procesą dar labiau pagreitinti, sudarant papildomus sustarimus, investuojant į technologinės naujoves, primant politinius sprendimus ar kitose srityse. Ačiū, ponas Selimovič. Ačiū pirmininkai ir ačiū komisijos nariai, kad atvykote ir pristatėte mums e, šią problemą. Esame dėkingi Jums už atliktą darbą. Mm E, išgirdote įvertinimo žodžių mūsų posėdėje, iš tikrųjų nusivertote, nu, nu, nusipelnėte padėkos. <clears throat> Savo klausime norėčiau štai ką pasakyti. Visi sutinkame, kad tai, ko pasiekta, nepakanka. Ir todėl noriu paklausti, o koks planas yra siekiant geresnių to plano įgyvenimo rezultatų, detalių. Kaip toliau tomis detalėmis ateityje per ateinančius kelius metus bus tobulinimas šis susitarimas. Na ir kitas klausimas, o ar yra kažkoks planas, kaip ir toliau skatinti aviacijos pramonės konkurencingumą nes jeigu bus leidžiama kažkam nesilaikyti susitarimo <clears throat> per laisvanoriškąją ar net per privalomąją fazę, tai taip pat e, pakirs e, mūsų aviacijos pramonės konkurencingumą. Taigi, kas planuojama daryti čia ir kaip tai atsispindės bendroje rinkoje, vieningoje rinkoje. Mm, e, aš esu parlamentaras iš Švedijos, e, šiek tiek kitokioje situacijoje gyvenu, negu kad Beneliukso šalys e, traukiniu keliauti mano šalyje gali užtrukti daugiau negu 3 ar 4 valandas. Tad kaip mes visą tai suderinsime su bendraja rinka ir tuo pat metu sieksime dar geresnio sustarimo. Dėkui. Dėkui, ponė Kadinmach. Paskutinė. Labai ačiū. Vieną prašymą turėčiau, išklausiusi visos diskusijos ir anksčiau dažnai taip pat sitikdavo. Suprantu, kad e, jūs kaip darybininkai ir visi tie, kurie dalyvavo darybose Monrealyje, turite pristatyti pasiektą rezultatą kaip didelę sėkmę ir aš manau, kad e, tikrai yra sveikas dalykas šiek tiek šlovės traukšti. E, tačiau aš e, manau, kad e, tai, kas buvo pasiekta, reiškia, kad tikrai ne visas potencialas buvo išnaudotas. Tai yra pirmas žingsnis, apie tai kalbėjo Petras Lyze ir kai kurie kiti, tačiau dabar turime išlikti budrus ir e, nesidžiaugti per daug, kad apskritai kažką pasiekėme, e, kad neužmygtume ant laurų ir nepamirštume, kad po šio pirmojo žingsnio turi sekti ir kiti, nes priešingų atveju mes nepasieksime užsibriešto tikslo, kuris yra įrašytas į Paryžiaus klimato kaitos susitarimą. Šiandien galime sakyti, kad puiku, pasidžiaugime tuo, ką pasiekime, tačiau dabar susitelkime ties kitais žingsniais, dėkime pastangas, kad pasiektume dar daugiau. Labai. Dėkoju. Suteiksiu žodį komisijos nariai Bults ir išklausysime atsakymų į jai užduotus klausimus. Aha galbūt e, ir tam tikrų paaiškinimų dėl šio susitarimo. Dėkoju, ačiū už paskatinimą ir pripažinimą, kad kalbame apie svarbų žingsnį. Esu tikra, kad e, tikrai neleisite man užmigti ant laurų. E, jaučiau visą laiką jūsų spaudimą nors mūsų bendravimas ne visada galbūt buvo labai e, draugingas, bet jis buvo visada naudingas. Taigi, e, tikiuosi, kad ir toliau spausite mus, bet lygiai taip pat e, tikiuosi konstruktyvaus dialogo, kad galėtume susėsti ir ieškoti geriausio sprendimo. Tai labai svarbu, siekiant mūsų tikslų ir išliekant lyderiais aviacijos sektoriuje, ne tik tai, kai kalbam apie pramonę, bet ir apie paslaugas. Taigi e, laukiu to konstruktyvaus požiūrio ir nuolatinio galvojimo apie naujas darbo vietas ir taip toliau. Taigi pabandysiu atsakyti jūsų klausimus, jeigu galų galiai kažką dar neatsakysiu, susisiekite su manim, pabandysime jums atsakyti raštu. <clears throat> Deja, turėsiu išeiti iš karto po susitarto laiko, nes e, yra dar vienas renginys skirtas transporto finansavimui, kur aš turiu dalyvauti. E, pirmasis pastabų blokas dėl ATL. Šiuo metu vis dar e, analizuojame visas alternatyvas, dėl nieko dar nesusitarta pasakysiu, kas vyks e, per atėjančias kelias dienas. Taigi, šiandien e, pirmą kartą aš e, pasisakau vienoje iš institucijų, paskui bus tarybos posėdis ir paskui pirmadienį važiuoju į Luksemburgą susitikti su taryba, su kolege, kolega Kanjėte, rengiame ataskaitą apie pasiektą susitarimą. Ja paskelbsime 17 metų pradžioje. E, tuo pat metu jūs e, klausėte apie poveikio įvertinimą ir jis irgi pasirodys 17 metų sausio mėnesį, kur mes aptarsime visas galimas alternatyvas. <clears throat> Mus motivuoja pagrindiniai principai, norime jų laikytis, na ir žinoma, ES klimato tikslai. E, visą laiką yra mums prieš akis ant stalo. Ir kaip ir žadėjome, mūsų bendros raudonosios linijos buvo apgintos ir dabar tuo pagrindu galime dirbti toliau. Mažų valstybių dalyvavimas, kritiškai apie tai kalbėjote, turiu pasakyti, kad daug mažų valstybių įsijungė iš pat pradžio, nors galbūt potencialiai jos galėjo sulaukti išimčių, tokias kaip Guatemala. Kodėl? <clears throat> jos tai daro todėl, kad jos pozicionuoja save kaip pažengusios valstybės. Taigi daug veiksnių padės mums e, įtraukti dar daugiau valstybių, kurios iki šiol dar prie mūsų neprisidėjo. Esu optimistė, aš nesakysiu, kiek asmeniškai tikiuosi pritraukti šalių, bet asmeniškai manau, kad nepakanka tų 65, kurias šiandien turime. Manau, kad kai prasidės laisvanoriškas etapas, turėsime daugiau. Taip pat svarbus dalykas yra tai, kad ES dar iki dėrybų pabandė užtikrinti, kad mes padėsime toms valstybėms, kurios neturi techninių gebėjimų ir kurioms reikia padėti. Vienas dalykas yra išsikelti ambicingus tikslus, bet jeigu nebus priemonių jiems pasiekti, tuomet visada jausitės silpnu. Tad reikia e, bandyti ir kurti tas priemonės. Taip, e, pramonės plėtra, technologijos, visa tai yra <clears throat> viso to dalis. Buvo klausima, kokia technologija, e, proporcingos sistemos, e, naujas organizacinės formas aviacijoje, biokūras, galbūt jau ketvirtos kartos kūras. Visa tai elementai, kuriuos jau į dekarbonizacijos strategiją <clears throat> įtraukėme ir įtraukėme į transporto, transporto plėtros strategiją planus. Dabar didžiosios valstybės - Rusija ir Kinija. Tikiuosi, kad Kinija dalyvaus šimtų procentų. Kitą savaitę sustinkame su kiniečiais čia Briuselėje ir nuolat kartojame jiems ir nuolat juos kviečiame prisijungti prie mūsų. Noriu taip pat pasakyti, kad tik tai šešios šalys nepasirašė. Uh, e, CO2 e, neutralaus augimo e, skyriaus e, šiame susitarime. Tad šimt, iš 189 tik tai šešios to nepadarė. Dabar dėl vadinamojo kompensacijos mechanizmo oro kokybės srityje mes E, sieksime aukšto lygio techninių diskusijų šią temą, jau dabar žinome, kad turime aukštos kokybės e, valdysenos sistemą. Tai yra lygiai taip pat svarbu užtikrinti, kad šalis ir įmonės prisimtų įsipareigojimus, kuriuos mes galėtume kontroliuoti ir įsitikinti, kad jie vykdomi. Dėl ambicijų Taip, dar kartą turiu pasakyti, tai pirmasis globalus privalomas susitarimas konkrečiame ekonomikos sektoriuje. Ir e, jau dabar 80 procentų CO2 išlakų patenka į jo taikymo sritį. Tad e, aišku, aš e, lauksiu jūsų paramos, kad e, šios ambicijos dar išauktų ir mes niekada neužmiršime šios temos. Tai nėra projekto pabaiga, jisai tęsis iki įgyvendinimo ir jau po 2027. -ųjų. Vėlgi reikia akcentuoti ATL technologijas, bet e, man kyla didelių kliūčių sprendžiant e, aviacijos dekarbonizavimo sistemą, padėkite man e, išspręsti Gibraltaro problemą. E, e, čia galbūt transporto komitetas gali mums padėti. Turiu pasakyti, kad prarandame labai didelius kiekius pinigų ir išlakų klausėt, klausėte apie skaidrumą. Minėjau, kad visada būsite įtraukti ir informuoti jūs, kaip kad e, vyko ir iki šiol. E, visada atsilieps jūsų kvietimą atvykti pas jūs. Keliame šį klausimą ir IKAO, keliame šį klausimą ir kitiems. E, tikimės, kad ta žinia išgirsta ir kad reikalai pagerės. E, bio kuras, tikimės e, pažangos visose sektoriuose, bet manome, kad biokuras e, aviacijos sektoriuje bus vienas iš svarbiausių dekarbonizavimo veiksnių ir tikimės, kad ateis laikas ir ketvirtos kartos bio degalams, biokūrui. ES indėlis Visas 44 Europos valstybės dirbo drauge, siekdamas rezultatų, tuo remsimės ir ateityje. E, dar vienas indėlis, kurio nepaminėjau, bet kurį reikėtų paminėti. E, tai bendras darbas su kolega Kandietė, visą laiką informavome vienas kitą ir tai suteikė mums jėgų siekiančio susitarimo. E, e, ir ambicinga koalicija globaliai bendruomeniai siuntė tikrai labai stiprią žinią. Garantijos, brangus kolega Galėčiau jums tik tiek garantijų duoti, kiek ir kitais gyvenimo atvejais. Galiu tik tai patikinti jūs, kad tie ambicingi tikslai klimato kaitos ir e, augimo darbo tvarkės e, turės būti įgyvendinti. Jūs matote e, pokyčius e, transporto sektoriuje, kas vyksta automobilių pramonėje, automobilių elektri elektrifikavime. Visa tai žygiuoja į priekį dideliais žingsniais. Taip pat alternatyvioji energetika ir kuras laivininkystėje uost, e, e, oro uostų pertvarka, e, oro uostų augimas, nenaudojant daugiau iškastinio kūro, būtinybė elgtis atsargiau gamtos atžvilgių, bet tai, aišku, ne viskas. Taigi, garantija vienintelė, darysime viską, kas tik yra įmanoma. Ir tikiuosi, nauja komisija taip pat elgsis. Pabaigai norėčiau dar kartą pasakyti, kad e, svarbiausias dalykas yra visoms institucijoms ir toliau dirbti kartu, drauge. <clears throat> Kad e, ir kritika, ir konstruktyvių požiūrių besiremdami stengtumės ieškoti sprendimo ir siekti rezultato. E, kad sustartume dėl to, kas yra įmanoma. Dėl ko susiturime vakar, dabar jau yra įmanoma. Ir tokią realistinę perspektyvą visą laiką reikia matyti prieš save. Kaip sakiau, e, klauskite mūsų, kelkite iššūkius, mes pasistengsime reaguoti. Aš žinau, kad ATL sistema mums suteikia tam tikro patikimumo ir tam tikrą svertą tarptautinėje arenoje. Ir aš žinau, kad mes ir toliau šią prasme sieksime rezultatų tarptautiniu mastu. Ir visi tai supranta, tad jie mus žiūri labai rimtai. Dar ir todėl, kad stengiamės neatstumti nieko, kad ne viena šalis nebūtų palikta nuo šaly, o tai reiškia poreikį investuoti. Komisija jau numato 44 milijardas eurų Afrikai ir kaiminystės šalims, kad galima būtų padėti toms šalims ir transportas bus vienas iš sektorių, kur tos investicijos bus nukreiptos ir po truputį visose lygiuose mes turėtume prioritėti prie to, ko norime pasiekti. Tai yra ambicingos klimato darbo tvarkės įgyvendinimas. Dėkoju už jūsų padrasinimus ir kritiką. Mač. Ačiū komisijos narė už tai, kad atėjote į mūsų posėdį ir taip pat už jūsų atsakymus ir paaiškinimus kai kuriais klausimais. Ir dabar perėsime prie kito mūsų komiteto darbo trakės punkto. I invite Mr. Corbett. Norėčiau pakeisti poną Corbettą. Ateiti čia. Ir dabar kitas mūsų darbo tvarkės klausimas. First of all, I would like to thanks Mr. Pone Korbetai, noriu padėkoti Jums už tai, kad sutikote ateiti pasikeisti su mumis nuomonėmis prieš e, e, Envi komitetui balsuojant dėl nuomonės. Norėtų, norėčiau paprašyti, kad pristatytumėte pagrindinius siūlomis pakeitimus darbo tvarkos taisyklėms, kurie E, pakeis komitetų darbą. Mes žinome, kad jūs ypač domina klausimai susiję su tarp institucinėmis dėrybomis ir susitarimais primamais per antrąjį svarstymo etapą. E, Envi yra tikrai labai aktyvus ir užimtas komitetas ir e, manome, kad mūsų diskusija mums tikrai bus naudinga. Noriu išsakyti kai kurių pastebėjimų dėl 265 pakeitimo. E, perskaičius šį pakeitimą atrodo, kad dėrybos ateityje bus grindžiamos nebe komisijos pasiūlymų, bet pozicijos taryba parengta per pirmąjį svarstymą. Dėl to pozicija, parlamento pozicija parengama per pirmąjį svarstymo etapą neapims tarybos pozicijoje esančių aspektų. Todėl uh, bus siūloma Europos parlamentui. E, todėl Europos parlamentas nebe, nebeturės paskatos e, siekti susitarimo per pirmąjį svarstymą. Taip pat e, darome prielaidą, kad reikės e, užtikrinti galimybę komitetams prieš bal, priimti aišku sprendimą, pradėti dėrybas anksčiau, dėl to balsuoti ir priimti pakeitimus, e, kur, e, kurių pagrindų, dėl kurių ir vyks dėrybos. Prieš suteikdamas žodį Jums, ponia Korbė, tai turiu pasakyti kolegoms, kad po dvišalio šiandieno susitikimo parengėme dar vieną alternatyvą parengėme kompromisinį pakeitimo tekstą, kuriame atsižvelgta į pono Korbeto pasiūlymus. Ir nusistas jis yra koordinatoriams. pasisakymams skirtą laiką griežtai ribosiu, bet dabar žodis ponui Korbetui pristatyti savo poziciją. Ačiū už tai, kad pakvietėte mane. Tikrai džiugu ateiti pas jūsų aplinkosaugos komitetą, nes būtent šis komitetas buvo pirmasis e, pasiūlęs svarstyti daugybę temų e, kuomet e, parlamentui pavyko užsitikrinti galės pagal bendrą sprendimų prieimimo tvarką. Pradžioje tos galios nebuvo numatytos visose sitise. Pradžioje e, tik tai aplinkosaugos ir vartotojų teisų srityse, bet paskui viskas plėtojosi, sprendėme, kaip vykdyti tarp institucinės dėrybas. Taigi tai yra, ši jūsų komitetas yra šventa vieta Europos parlamento istorijoje. Norėčiau pakalbėti apie savo pranešimą dėl parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros. Jis apima daugybę klausimų, tai du metus trukusios darbo grupės darbas, kurioje buvo atstovaujamos visos frakcijos. E, ten dirbo ir mm, komitetų sekretoriatas, Tai, tai tas pranešimas parengtas kitaip nei prastiniai pranešimai, kuomet autorius jį pristato komitete ir paskui visi teikia pakeitimus ir vyksta dėrybos. Mano pranešimas du metus trukusio darbo siekiant kompromisų rezultatas. E, ir svarbiausi klausimai susijęs su siūlomis, su, su tomis vietomis, kur siūlomi pakeitimai. Jūs kalbėjote apie dėrybas tarp institucijų prieš antrąjį svarstymo etapą parlamente. Kitaip sakant, po pirmojo svarstymo e, taryboje ir pirmojo svarstymo parlamente. Mes dėrėdamėsi nusprendėme, kad e, savai mes suprantama tai, kad tų e, dėrybų atspirties taškas yra abiejų institucijų pozicijos parengtos per pirmąjį svarstymo etapą. Tarybos pozicija ir parlamento pozicija tvirtinama plenarinėme posėdėje. Tai turi būti atspirties taškas. Visi žinome, kad dėrybose reikia eiti kompromisus, taip numatyta sutartise, tokios yra mūsų taisyklės. Trišalio, trišalėme dialogę su taryba ir komisija turime to ieškoti. Būt, turime kai kur pasiduoti, ne tik taryba, bet ir mes, kai kur nusileisti. Ir kai kalbame apie parlamento poziciją patvirtintą apie pirmąjį svarstymo etapą, tai žinoma, tai nereiškia, kad dėrybininkai pristatydami šią poziciją pareiškia, kad jie, niekad, kad, kad jie laikysis jos įsikibę ragais ir nagais. Visada tenka kažkur nusileisti. Uh, Taip pat numatyta galimybė komitetams pasirinkti kitokį atspirties tašką, nei tai, ką, kas nuspręsta. Taisyklėse pasakyta štai, kas kai tarybos pozicijoje atsiranda naujų elementų, naujų aspektų, kurie neapriepti komi, parlamento e, pozicijoje, komitetas gali patvirtinti gairias, kurių turi laikytis darybinė komanda. Taigi komitetai turi galimybę atsižvelgti į naujus, į naujoves, naujus e, elementus ir parengti gairias. Naujas elementas gali būti naujas tekstas, naujas veiksnys, naujas politinis veiksnys. Ir atsišelgdamas į tai, komitetas gali patvirtinti papildomas gairias dėrybininkams. Bet kokiu atveju dėrybininkai bus ir jūsų komiteto nariai, taigi visada bus galimybė palaikyti glaud, glaudžius ryšius. Ir po to trišalio e, dialogo susitikimuose vyksta dėrybos ir grįžę dėrybininkai pristato situaciją, pasako, kur reikia nusileisti arba kur reikia tvirčiau laikytis, kur taryba nusileis. Uh, Taigi to, tokiu tikslu m, mm, ir parengtas šis pasiūlymas. Po šiandienos mūdvėjų mm, susitikimo su jūsų pirmininku mes pakalbėjome apie būdus pagerinti dar tą teksto projektą ir viską labai aiškiai suformuluoti. Ir kalbėti ne apie pozicijos, apie tarybos poziciją per pirmąjį svarstymo etapą, bet paminėti 69-ąją taisyklę, kurią ką tik minėjote, kurioje aiškiai nustatyti kriterijai, kuomet galima atitolti nuo parlamento pozicijos per pirmąjį svarstymą. Pavyzdžiui, jeigu įvyksta rinkimai per tą laiką, tai, tai aišku, reikia atsižvelgti. Manau, kad tai tikiuosi bus priimtina ir, ir kad jūs e, būsite tikri, kad e, tie pasiūlymai, tie pakeitimai bus praktiškai gyvendinami, kad tai bus tinkama jūsų komitetui. Ačiū. Jau sakiau, bet kartą pakartosiu, po mūsų rytinio susitikimo E, kalbėjome apie gairių rengimą. Po šiandienos mūdvėjų susitikimo įtraukėme papildomą nuostatą ir e, įtraukėme nuorodą į gairias, taip pat į galimybę teikti pakeitimus. E, tai sukuria iškesnį vaizdą, kaip mes dirbsime. Taip pat yra papildoma nuoroda į komiteto siunčiamus dėrybininkus, į dėrybų komandą. Bet dabar galimybė kolegams pasisakyti. Ponas Torvalds paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė, ačiū Richardai štai, kad atvykote dirbdami žuvininkistės komitete, mes tikrai radome nemažai bendrų sąlyčio taškų. Manau, kad sugebėsime tą ir čia padaryti. Pamėginsiu nušviesti tą situaciją, į kurią mes komitete galbūt pateksime. Jūs apibūdinote komitetą kaip parlamentinės e, demokratijos e, tokia šventovė. Aš po rinkimų paveldėjau e, žemės paskirti žemės keitimo klausimą po rinkimų netiesioginis e, <clears throat> žemės paskirties keitimo. Ir e, po to buvo surinktas klausimas ir mes siekime galutinio rezultato po trilogo darybų. Taigi turėjome užtikrinti, kad e, diskusijos su tais, kurie yra už šio parlamento ribų, nenutrūktų. Ir e, jeigu mes to nebūtume padarę, tai galbūt ir per antrąjį svarstymą viskas būtų pakrypę labai bloga linkme. Taigi pradedant nuo bendros e, dalinės atsakomybės mes turime suvokti, kaip sudėtingai vyksta dažniausiai dialogas per antrąjį svarstymą. Techninių požiūrių e, šis klausimas ir tema iš tiesų buvo labai sudėtinga, nes e, direktyvos yra dvi, jos yra labai techninės ir vienas žodis galėjo viską sugadinti. Taigi techninių požiūrių iš tiesų buvo labai sudėtinga dėrėtis ideologinių požiūrių. Taip pat klausimas buvo opus, kadangi skirtingos frakcijos eh, laikėsi labai skirtingų savų pozicijų, eh, rėmėsi įvairiais faktais. Taigi tokią situaciją galime patekti, jeigu nustatytume taisyklės, į kurias e, labai sunku būtų visus šios aspektus įtraukti. Taip pat būtų galima tikėtis ir paprastų žmonių klausimų apie tai, ar mes apskritai suvokiame, apie ką čia yra kalbama. Taigi e, mes e, čia rizikuojame tokiuose darybose parlamentą įstumti arba pastatyti į labai nepatogę, jeigu ne katastrofišką padėtį, kuomet <clears throat> būtų patvirtintos taisyklės, kurios apskritai realiame gyvenime nebūtų uh, įgyvendinamos. Aš atsiprašau, kadangi turiu pristatyti ir Frederikos uh, požiūrį į visą šią situaciją, nes ji buvo atsakinga už pasirinkimą antrajam E, svarstymais, jau kaip žinote, negali dalyvauti šiame posėdėje, kadangi turime laksyti per visus kitus posėdžius šiame parlamente, jūs pats puikiai tą žinote, kaip čia viskas vyksta. Taigi, bet kokią atveju noriu pasakyti, kad jūsų požiūrį šią problemą mums yra labai svarbus ir e, vertintinas. Džiulį Gerling dabar. Ačiū pirmininkė. Ačiū Richardai, noriu tik kitokį scenarijų čia paminėti. Pone Kaldembach e, taip pat buvo pranešėja e, šiuo klausimu ir mums buvo kilę nemažai sunkumų per ankstesnės kadencijas, nes galiojo pagrindų reglamentas, e, kuris buvo susijęs <clears throat> su maisto reglamentu ir e, Žemės ūkio komitete. E, komiteto nariai turėjo komiteto įgaliojimus e, dėl ekologinės žemdirbystės arba ūkininkavimo, mes turėjome plenarinės sesijos įgaliojimus suteiktus ir buvo kilęs konfliktas tarp dviejų komiteto narių ir reikėjo pasitelkti nemažai pastangų, kad tą konfliktą išspręstume. Taigi iškyla klausimas, ar egzistuoja kokia nors įgaliojimų hierarchija, nes mes manėme, kad kadangi mūsų įgaliojimai buvo patvirtinti plenarnėme posėdėje, tai jie buvo svaresni negu tie, kurie tik tai komitete buvo patvirtinti. Ar jūs turite kokį nors minčių šiuo klausimu? Labai ačiū, ponia Konečina dabar. Ačiū ponė pirmininkė, pranešėjau. Aš e, pasirinkau kalbėti ilgiau, tačiau dabar sutrumpinsiu savo kalbą. Aš suprantu jūsų pastangas tiesiekuros procesą vykdyti greičiau ir veiksmingiau, tačiau man susidaro įspūdis, kad pirmiausiai tai yra naudinga didžiosioms frakcijoms, o mažesniems frakcijoms, kurios galbūt laikosi kitokios pozicijos, tai į naudą neišeis. Taigi aš čia perskaičiau mm, du pasiūlymus dėl kompromiso ir aš manau, kad e, tai bandoma priboti komiteto narių veiklos e, lankstumas nes komitetuose jų nariai dažnai galbūt laikosi skirtingos pozicijos nei visoje frakcijoje ir galbūt skirtingai balsuojama e, plenarnėme posėdėje ir labai dažnai frakcija, frakcijos balsas nusveria per plenarnį posėdį komiteto narių atskirų balsus. Taigi noriu jūsų paklausti, kokias svarbą, reikšmę jums turi tos gairės, kurios yra patvirtinamos komitete ir komitetas gali jas pakeisti, ar jos yra privalomo pobūdžio, nes e, skaitydama šį kompromisinį pasiūlymą matau, kad ateitie mūsų rankos bus paprasčiausiai surištos ir ateitie bus priimami paprasčiausiai neskaidrų sprendimai. Taigi galbūt galėtumėte paaiškinti tos du dalykus. Pirmiausiai e, tą derinimo pozicijos ir dėl gairių. Dėkui. Prieš suteikdama žodį ponui Korbetui noriu pasakyti, kad e, šį rytą mes labai aiškiai darėme nuorodą į 79 straipsnį, <clears throat> kad galima būtų aiškiai pažvelgti į visus skirtingus aspektus. Mano nuomonė, tai gali būti labai pravartu mūsų dėryboms. Mes taip pat galvojame apie e, pataisų formos įtraukimą, nes norime aiškių diskusijų, balsavimo ir ne vien tik tai komiteto ar darybininko pasiūlymo. Mūsų e, komitetui toks pasiūlymas būtų geresnis negu ankstesnis, bet suteiksiu žodį ponui Korbetui, kuris paaiškins savo požiūrį ir savo poziciją. Dėkui. Įdomus atvejai buvo paminėti. Pirmiausia, dėl pranešimų. E, kurie rengiami dviejų kadencijų parlamentuose. 79 taisyklė jau dabar konkrečiai sako, kad tokiais atvejais parlamentas turi teisę teikti naujas idėjas, kurios skiriasi nuo pirmojo svarstymo teksto, nes e, parlamentas keičiasi, ir neleisti naujam parlamentui teikti naujų idėjų nebūtų demokratiška. Bet kuriuo atveju yra laisvė nukrypti nuo pirmojo svarstymo pozicijos, kurią tvirtino ankstesnis parlamentas. Dėl klausimo apie atsakomybę kurią dalyjasi keletas komitetų. E, savai suprantama, kad tai visada įneša tam tikro sudėtingumo bet, e, bet koks būdas siekti sustarimo su kitu komitetu tinka su sąlyga, kad tai neprieštarauja parlamento pirmojo svarstymo pozicijai. E, mes bandėme pateikti paprastą pavyzdį. Mes sakysime parlamento poziciją, kad kažko reikia siekti 50-75 procentų lygio. Taryba sako 25 procentai. Akivaizdu, kad parlamento dėrybininkų įgaliojimai yra pradėti nuo 75 ir paskui daryti kompromisus, mažinti, kol bus pasiektas sutarimas, ko parlamentas ir komitetas negali pasakyti, ne, mes turime pradėti nuo 90 procentų. Taigi, <clears throat> mes turime tam tikrą maržą kurioje ir turime ieškoti kompromiso nuo 75 iki 25 procentų. Taigi čia mes turime pradėti ieškoti kompromiso ir spręsti, kur turime griežtai elgtis, o kur galime nusileisti, atsižvelgiant į tai, ką galvoja kiti komitetai. E, bet e, ko e, negalima daryti, tai prieštarauti eiti kitą kryptimį, negu kad e, pasisakė parlamentas per pirmąjį svarstymą. Ir aišku, jūs teisus, taisyklės mūsų darbo neturi apsunkinti. Tas aišku. Ir vėlgi, negalime ko nors įrašinėti į taisyklę, kas sakytų, kad komitetas e, gali ignoruoti tai, kas buvo nuspręsta plenarinėme posėdėje. Aš žinau, kad komitete visada atsiras tokių, kurie sakys, man nepatiko, kaip ten plenarnėme buvo balsuota, todėl mes kitaip sakysime. Negalima taip elgtis ir tokiu būdu atsakau į ponios Gerling klausimą. Plenarinio įgaliojimai, aišku, stipresni institucinių požiūrių žiūrint. Na ir dabar galbūt reiktų jau ir kai ką kitą paminėti Jeigu kalbam apie darbo tvarkos taisyklės, tai yra e, pirmojo svarstymo dėrybos, kai nusprendžiama pradėti trialogą, prieimus pranešimą, bet prieš jam patenkant į plenarinį posėdį. Toks sprendimas ateityje bus skelbiamas plenarinėme posėdėje, suteikiamas 24 valandos prieštaravimui. Jeigu bus prieštaravimas, bus balstuo, balsuojama taip ar ne. <clears throat> Ir tada jau e, gali tekti pirmąjį svarstymą e, atlikti plenarinėme posėdėje ir tik tada pradėti eiti e, į dėrybas. Ir tada toks sprendimas jau kitų nebegalės būti kvestionuojamas. Kolegiai turiu pasakyti, kad nėra čia jokio samokslo stengiantis padėti didžiosiams frakcijams. E, tuos pakeitimus rengė grupė parlamentarų, e, joje atstovai iš visų frakcijų. Neklauskite pavardės jūsų frakcijos atstovo, bet e, taip yra. Mes tikrai nebandome nieko apmulkinti Tiesiog stengiamės e, pasiekti, kad parlamentas geriau ir veiksmingiau dirbtų. Taip, e, tai atspindi tai, tą faktą, kad parlamentas, kai jau priima sprendimą, tas sprendimas turi daugiau svorio negu kad komiteto sprendimas, bet e, paliekamas ir tam tikras lankstumas, kurio prireikia dėrybose ponas Turvalsonas paminėjo, kad praktikoje tai labai svarbu. Praktikoje, kai deritės su taryba po antrojo svarstymo ir kai turite rezultatą, kas ir kaip sakys, nesu tikras, kad jūsų gairės priimtos ne pagal teisingą procedūrą ir taip toliau. To nebus tai yra gairės ir mes specialiai pasirinkame žodį gairės, e, norėdami steigti jums daugiau lankstumo, būtent to, to lankstumo, e, kai reikia, jog tos gairės, pavyzdžiui, įgautų konkrečių pakeitimų formą. E, reikia patikslinti ir sakyti pakeitimų tarybos pozicijoje. Tikiuosi, kad pravartus buvo mano pasisakymas. Ponas Torvalds, žodis jums. Tik vieną nedidelį klausimą noriu užduoti. Jūsų minėtas pavyzdys 75 ir 25 procentai. Kai kalbama apie skaičius, lengva pasakyti, kad e, plenarinio posėdžio pozicija štai tokia. Bet e, paprastai formuluotės gali būti sudėtingesnės, daug labiau sudėtingesnės. Ir, ir e, sunku susivokti, kas patenka į galiojimų apriepti. E, būtų sudėtingesnis. Dėl to aš būkštauju. Ar galėsime mes truputį judėti ir tada kai reikalas susives ne į aiškius skaičius, bet į sudėtingesnės formuluotės. Ponas Balčio. Dėkuoju, ponė pirminkė. Nenorėjau iš pradžio nieko sakyti, bet dabar noriu sureaguoti į tai, ką išgirdau. <clears throat> Esu nepriklausomas narys ir nepriklausau jokiai delegacijai, bet mastau teoriškai. <clears throat> Ar, ar mes pripažįstame, kad mes esame atstovaujamojo parlamento nariai? Tai reiškia, kad kiekvienas narys atskirai turi teisę priimti sprendimus lygiai taip pat, kaip ir tie, kurie dalyvauja plenarinėme posėdyje nacionaliniuose parlamentuose, kai svarstame kažkokį specifinį klausimą, kad ir biudžetą, tai nereiškia, kad turi būtinai dalyvauti ekonomistai. Taigi atstovas ne visada yra tam tikros ryties ekspertas, bet vis tiek turi priimti politinį sprendimą. Tad kai politinė frakcija gauna balsavimo sąrašą, vis tiek turi priimti sprendimus atsakingai. E, tai aišku reiškia, kad kai kuriais atvejais e, įgaliojimai yra stipresni, pavyzdžiui, plenarinio posėdžio įgaliojimai. Šis komitetas e, dirba su klimato kaitos klausimais ir jūs visiškai teisus, jeigu plenarinėme posėdėje užbrėžiamas 40 procentų tikslas, mes savo dėrybose neturime kalbėti apie 50 procentų, turime priimti. Turi pripažinti, kas stipresnis įgaliojimas, stipresnė įgaliojimai yra plenarinio posėdžio įgaliojimai. Dėkui, nežinau, ar norėtumėte reaguoti. Norėčiau trumpai atsakyti pono Torvaldsui dėl pavyzdžio su skaičiais, kurį pateikiau. Aišku, viskas lengva, daug sudėtingiau, kai kalbame apie tekstus, tačiau tas pats faktas parodo, kad būtų labai sunku skūstis, kad nukrypome nuo to, uh, ko turėjome laikytis. Taigi, iš tikrųjų, tai argumentas jūsų pozicijos naudai. Uh, Ačiū. Manau, kad uh, šis susitikimas buvo tikrai naudingas, pavyko išsiaiškinti kai kuriuos klausimus ir uh, dėl jų balsuosime rytoj. E, balsuojame dėl šio klausimo rytoj mūsų komitete, o AFKO balsuos 7-8 lapkričio. Plenarinėme posėdėje dėl šio pranešimo balsuosime gruodžio mėnesį. Ačiū. Ir dabar galime perėti iš karto prie kito darbo tarkės punkto. Uh, Toliau informac... keiti... informacijų mainai iš ankstinio perspėjimo e, sistemos dėl psicho dėl psichoaktyviųjų medžiagų. Pranešė yra ponia Buzoji, žodį ponia Buzoji. Pristatyti savo nuomonę išdėstytą nuomonės projektą. Psichoaktyvėsios medžiagos, kaip žinia, kenkia asmenų sveikatai, dėl jų kasmet miršta tūkstančiai žmonių. Tai didelė grėsmė visuomenės sveikatai visame pasaulyje, tačiau žinių apie jas turime nedaug. Pasiau teigia, kad psichoaktyviosios medžiagos yra tokios, kur, kurias panaudojus. E, jos daro poveikį žmogaus mąstymo ir suvokimo procesams. E, Pastaraisiais metais išaugo tokių medžiagų vartojimo atvejų. Iš viso yra žinomos apie 200, 200 medžiagų, kurio, apie kurias pranešta per ankstyvo perspėjimo sistemą nuo 2014. -ųjų. Tų medžiagų egzistavimas kelia naujų iššūkių ne tik visuomeniai ir taip pat kovos su narkotikų naudojimu politikai, bet ir toksikologijos departamentams, ligoninėse ir teisminės ekspert, ekspertizės centruose. Europos narkotikų rinkoje stebimos daugiau nei 140 medžiagų. Kalbu apie vaistų rinką. Ir ta stebėsena vyksta remiantis galiojančiamis konvencijomis. Uh, Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad ES iš anksnio perspėjimo sistemos rizikos vertinimas bei galiojančios procedūros būtų taikomos našiai ir laiku. Bandžiau patobulinti mums prisatę tekstą, laikydamasis pasiūlymo krypties, akcentuodamas grėsmės veikatai ir remdamasis e, saug, grėsmių saugai ir sveikatai vertinimu. Daug e, nuveikta tobulinant duomenų tiekimą, e, taip pat įveikiant kliūtis, renkant informaciją apie medžiagų vartojimą. Tačiau esu įsitikinęs, kad tų psichoaktyviųjų medžiagų naudojimas nuolatos auga ir būtent tai yra didžiausias iššūkis. Šių medžiagų naudojimas e, apie šių medžiagų naudojimą neturime daug informacijos. Reikia išsiaiškinti, kokie dar veiksniai čia svarbus ir kokio poveikio galime tikėtis ilga, ilgos sukmės laikotarpiu. Kad, kad įvertintume grėsmę visuomenės veikatai, turime atsižvelgti į informaciją apie psichoaktyvių medžiagų toksiškumą ir, jų, ir, kaip jos, ir, ir tai, kaip jos saveikauja su kitomis medžiagomis ir kaip jos uh, gali paveikti žmogaus būklę. Kadangi turime nedaug laiko pakeitimams, pateiksiu nedaug pakeitimų visų pirma dėl sveikatos ir rizikos įvertinimo. Ra, lauksiu kolegų pakeitimų ir tikiuosi galimybės dirbti draugės su šešėliais pranešėjais. Taip pat e, surenksiu pirmąjį šešėlinių pranešėjų susitikimą netrukus ir po to e, pristatysime jums visą e, naują informaciją. Nežinau, ar kas nors iš kolegų norės pasisakyti, ponas Selimovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, norėčiau visų pirma pasakyti, kad nors tai yra nesminės svarbos klausimas mūsų komitete, jis vis dėlto yra tikrai labai svarbus. E, tie, kurie turi e, tam tikro amžiaus vaikų, žinoma, žino, kaip vaikai geba viską rasti internete ir turime e, kažką nuveikti šioje srityje. Noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą, manau, kad tai pagrindas tolesne, tolesne mūsų darbui. E, turimi duomenys atskleidžia, kad psichoaktyviųjų medžiagų naudojimas nemažėja, priešingai vis daugiau medžiagų parduodamos kaip, kaip legalios ir pristatomos kaip e, žinomų narkotinių medžiagų pakaitalas, tokių kaip kanapės, heroinas ir kokainas. Egzistuoja pasaulinės tiekimo grandinės ir iš trečiųjų šalių medžiagos e, patenka pas mus apeinant įvairiausius e, reglamentus. Tiekimai, tiekėjai ir pardavėjai naudojasi sudėtingomis tiekimo ir rinkant technologijomis, kad apeitų vartotojų apsaugos įstatymus. Pavyzdžiui, šiandien kai kurios medžiagos atvirai parduodamos Europos rinkose ir pristatomos kaip naturalios e, medžiagos, kaip vaistiniai preparatai. E, kitais atvejais tos tie, kaip taip vadinami, teisėti, stip, teisėtos stiprios narkotinės medžiagos užmaskuojamos įvairiais pavadinimais, kad galima būtų apgauti e, teisės saugos institucijas. Vertinant šias neraminančias tendencijas, akivaizdu, kad reikia naujų veik, veik, veiksmų iš ES pusės. Noriu atpriminti apie tai, ko, kokia rimta ir svarbi ši tema yra. Uh, Europos parlamentas yra patvirtinęs rezoliuciją dėl dviejų komisijos pasiūlymų šią temą 2014-aisiais, o tuo tarpu taryba nepatvirtino jokio bendrojo požiūrio šiuo klausimu. Ir atsižvelgdamas visą tai, manau, kad teisėkuros pasiūlymas mums patiktas šiandien padės e, e patobulinti ES iš anktinio perspėjimo sistemą ir e, pra, sistemas, kurios registruoja psichoaktyvesias medžiagas. Norėčiau, kad mes e, pagrindiniam komitetui, lybė komitetui turėtume savo nuomonę akcentuoti keletą dalykų. Psichoaktyvisios medžiagos, žinoma, e, yra iš labai didelės produktų kategorijos. Čia, priskirti, čia priskirtini ir vaistiniai preparatai, taip pat moksliniams tyrimams naudojami chemikalai bet kai kas juos vartoja kaip, kaip narkotinę medžiagą laisvalaikiu. Kitos medžiagos pristatomos labai gražiose pakuotėse, e, naujoviškais pavadinimais, dažnai jos būna pagamintos trečiosiuose šalise. Todėl svarbu atpažinti šias medžiagas ir reaguoti į jų atsiradimą. Antra, Europos Sąjunga turi įsikišti tais atvejais, kai dar neturime pakankamai mokslinių duomenų, kad rodytume tų medžiagų e, toksiškumą. Bet čia ir prasideda uždaras ratas, kai tik tai surenki mokslinius duomenys, atsiranda nauja medžiaga. Ir nebūkime naivus. Vien dėl to, kad psichoaktyviosios medžiagos atsiranda rinkoje labai greitai yra labai nedaug galimybių surinkti mokslinius duomenys ar atsakingai institucijai sureaguoti. Būtent todėl ES turi, ES turi reaguoti našiai ir labai staigiai ir taip išspręsti šią dilemą. Valstybės narės ir atitinkamos es agentūros turi pasirūpinti, kad rizikos vertinimo procedūros ir iš ankstinio perspėjimo pranešimai pasiektų visuomenę. Kalbame apie medžiagas kurios skirtos ypač pažeidžiam, pažeidžiamai visuomenės grupiai, tai yra jaunimui. Žinome, kad pastaruoju metu atsirado 101 nauja medžiaga, apie kurias anksčiau neturėjome jokių žinių. Tos medžiagos atsiranda rinkose labai greitai ir taip pat staigiai iš jos išnyksta. Uh, būtina turėti visą sus... galimą informaciją, kad galėtume kovoti su tomis naujomis psichoktyviuosiamis medžiagomis. Konečina? Pane Konečina. Ačiū, pane pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už e, jo pasiūlymus susijusius su šiuo pranešimu. Kalbant apie psichoktyvesias medžiagas, čia mes kovojame su vėjo malūnais ir puikiai žinome, kad mes šios kovos laimėti negalime. Na, mes siekime bent jau sumažinti šių medžiagų keliamą grėsmę. Nekart apie tai buvo kalbėta. atlikus tam tikrus e, tyrimus laboratorinius, vienos e, psichoaktyvios medžiagos yra uždraudžiamos, tada jau mes turime įrodymus, kad tos medžiagos kenkia sveikatą, na, o per tą laiką prekeiviai e, jau naujų 15 psichoktyvių medžiagų sukūrė ir pateikė pateikė jas į rinką. Taigi šios kovos mes laimėti negalime, tačiau mes turime siekti ir noriu už tai padėkoti pranešėjui sukurti veiksmingesnę, lankstesnę iš ankstinio įspėjimo sistemą. Turime sugebėti laiku imtis veiksmų, įspėti valstybės narės, pateikti informaciją apie tas naujas patink, patenkančias į rinką medžiagas ir bent jau įspėti kitas valstybės narės apie tą laisvą prekių judėjimą, kuris vyksta šioje srityje. Dar vieną galiu pavyzdį pateikti kuris įrodo, kad mūsų pastangos dažnai būna bevaisės, tai yra pseudoefidrinai, kurios e, yra e, kurios ES rinkoje ją tiekia vaistų gamintojai iš šių medžiagų Čekijoje verdamas puikiai žinomas permitinas arba krištolinis e, e, amfetaminas. E, mes bent jau sugebėjome pasiekti, kad tos medžiagos žaliavos nebūtų parduodamos Čekijos rinkoje, kad nebūtų galima po to savarankiškai pasigaminti kvaišalų ir pseudofidrinų žmogaus organizmų nereikia, tai yra veiklioja medžiaga, kurios organizmas, e, kuri organizmui nereikalinga ir mes sugebėjome ją uždrausti čekiai. Tiek bent jau galima padaryti, kalbant apie psichoaktyvesias medžiagas, tačiau taip pat turėtume dėti pastangas apribodami jau registruotų vaistų vartojimą, nes puikiai žinome, kad ir jais galime piknaudžiauti. nes e, sudėjus skirtingus elementus galima e, pasigaminti bet ką. Taigi noriu padėkoti pranešėjai, tačiau bijau, kad e, nusikaltelių arba psichoktyvesias medžiagas gaminančių asmenų mes sustabdyti nesugebėsime, tačiau bent jau tą atsilikimą galbūt sugebėsime sumažinti ir sudaryti jiems pačias blogiausias sąlygas veikti sugebėsime. Labai ačiū. Dabar suteikčiau žodį komisijos atstovams, kad jie pristatytų savo požiūrį į šį nuomonės projektą. Labai ačiū. Ute Štigel, Daus reikalų generaliniam direktorato kovos narkotikai skiriaus atstovė. Buvo paminėta, kad 2013 jau buvo pateiktas dviejų pasiūlymų rinkinys komisijos ir taryboje diskusijos nejudėjo prieki dėl šių pasiūlymų ir mes pateikėme dabar naują pasiūlymą, kuriuo bandoma pakeisti, atnaujinti pagrindų reglamentą dėl psichoktyvių medžiagų. Tai yra kompromisas, kuris buvo parengtas pirmininkaujant Niderlandams ir būtent jo dėka mes pakeitėme savo požiūrį įtraukdami nuostatas dėl rizikos grėsmių vertinimo ir iš ankstinio įspėjimo sistemos į EMCDDA e reglamentą. Taigi mes remiamės 114 vidaus rinkos veikimo straipsnio nuostatomis ir pagal jas komisija dabar veikiausiai komisija e, pasiūlys 2017 e, metų veiklos programoje galbūt atsimti atitinkamus pasiūlymus, taigi tai yra sudėdamoji e, dalis tų dėrybų, e, kurios vyksta taryboje pagal 83 sutarties straipsnį, sutarties dėl baudžiamosios teisės straipsnį ir e, veikiausiai dabar galėsime ES lygmenių pradėti nagrinėti problemas susijusias su psichoaktyviosiomis medžiagomis, prilyginti jas e, narkotinėms medžiagoms ir <clears throat> bausti už jų naudojimą valstybės narėse pagal arba prie, prie, prekyba jomis pagal baudžiamosios teisės nuostatas. E, noriu padėkoti Jums už pastangas kovojant prieš šias psichoaktyvesias medžiagas. Žinoma, mūsų veiksmai turi vykti greičiau. Ir dabar mes bandome nustatyti tokias procedūras, kurios, kuriamis būtų sutrumpintas uh, atitinkamas procedūras e, tam, kad komisija galėtų imtis veiksmingiau tų veiksmų e, priemonių susijusių su uh, psichoaktyviosiomis medžiagomis uh, ir vaistų kontrolės agentūra galėtų tapti veiksmingesnė. Pons Busoj. Pranešėjas. Dėkuoju pirmininkė, ačiū ponui Salimovičiui už pasiūlymus. Uh, kaip tobulinti tekstą, lauksiu pasiūlymų iš kitų šešėlinių pranešėjų. Neužilgo surenksime jų susirinkimą 19 spalio 12 valandą. Baigėsi terminas teikti pakeitimus angliškai. E, lapkričio mėnesį turėtume balsuoti. Europos komisijos siūlomas tekstas iš tiesų yra geras numatoma daug priemonių sustiprinti ankstyvojo įspėjimo sistemą ir ne tik ją. Mes stengsimės patobulinti tekstą ir pasiekti, kad teisės aktas būtų priimtas. Dėkui. Dėkoju. Dabar galime baigti šios dienos posėdį. Rytoj ryte susitiksime 10 valandą. Prieš baigdamas turiu paminėti tik tai, kad 12 e, valandą spalio 19 <clears throat> baigėsi pakeitimų terminas. E,